everybody, so everybody who is not... Labas rytas visiems. E, visiems, e, kurių nėra salėje, kaip žinia, situacija labai rimta, aš vienintelė esu salėje ir aš tikiuosi, kad jūs esate visi prisijungę, nes turime mes pradėti. Pirmiausiai tvirtiname darbo tvarkę, keletas techninių pastebėjimų dėl interakcijo nuotolinio posėdžio, kuris vyksta E, vertimas vyksta į prancūzų, vokiečių, italų, anglų, e, ispanų, portugalų, čekų, lietuvių ir slovėnų kalbas. Tik aktyvūs, taip vadinami, e, dalyviai, kurie Uh, užsirašę galės kalbėti, spontaniškai žodis nebus suteiktas niekam. Prašau nutilyti mikrofoną, kai nekalbate. Visi uh, dalyviai turėtų uh, pasakyti savo nurodyti savo pavadę, kad mes juos e, lengvai identifikuotume, kiti e, turi klausytis pasyviai ir jeigu susilpnės ryšys, tai pasyvių dalyvių prašysime atsijungti. Šiandieną balsuosime dėl dviejų e, klausimų, kuriuos sakoma žodžiu, ir taip pat dėl rezoliucijos tarybos rekomendacijai dėl profesinio mokymo tvariam konkurencingumui, socialiniam teisingumui ir atsparumui. Kaip jūs tikriausiai visi žinote, mūsų komitetas yra tarp e, pirmųjų komitetų, kuris naudoja naują prietaiką EP Vote ir iki šių metų pabaigos visi komitetai jau turėtų naudotis šią sistemą. Daugelis iš jūsų dalyvavote sėkmingai išbandant e, šią sistemą pirmadienį ir noriu padėkoti Jums už tai. Dabar E, paaiškinsiu, kaip vyks nuotolinio balsavimo procedūra, kaip bus tikrinamas kvorumas, kaip prasidės balsavimas. Jūs visi gavote elektroninį laišką, kuriame nuosekliai išaiškinta, kaip pasirengti balsavimui ir pateikti savo balsavimo biuletenį. Pirmoji balsavimo sesija e, dėl rezoliucijos projekto e, vyks nuo 9 iki 10.30 kai prasidės balsavimas, jūs e, Ample Vote, e, iš dėžutės Ample Vote e, gausite biuletenį ir galėsite per visą balsavimo laiką naudotis juo jūs internetu turite užpildyti e, per EPVOT, paskui e, PD formato biuletenį e, pasirašyti ir iš savo oficialios pašto dėžutės atsiųsti tą biuletenį pasirašytą į adresu amplevote.europal.europa.eu ir e, nuo balsavimo pradžios jau galite e, siūsti tuos biuletenius ir ne vėliau negu 10.30. Jeigu e, kils problemų techninių, kreipkitės į mūsų technikus dabar. Turėsime patikrinti kvorumą, pirmoji balsavimo sesija tuoj pat prasidės, kaip sakiau, ir prašau visų, kurie yra prisijungę nuotoliniu būdu, paspausti mygtuką, prašau žodžio. Noriu priminti, kad mums reikia mažiausiai 14 narių, kad galėtų vykti balsavimas. Dabar matau jau, kad yra tiek narių. E, pradedame pirmąjį etapą e, balsavimo ir jis baigsis iki 10.30. Uh, o toliau penktasis darbo tvarkės punktas Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondas yra solidarumo fondas, apie jį dabar kalbėsime, ir jis skirtas verslui, e, nedėlėms įmonėms, pradedančioms įmonėms, kurios e, nukenčia, kai keičiasi priekybos sistema, taip pat, kai sutarima su finansinė ekonominė krize ir dėl kitų priežasčių, kai nukenčia darbuotojai, kaip kad perimas prie automatinės e, veiklos ir skaitmenimo. E, trys vyko trišalės jau dėrybos e, sausio mėnesį 15-27 spalio. Dar e, vienas trilogas yra numatytas lapkričio 12 dienai pranešėja ir vicepirmininkė, kuri pirmininkauja dėrybininkų komandai, yra ponė Blinkevičiūtė ir dabar ji pristatys mums rezultatus antrojo E, spalio e, trilogo rezultatus. Pone Blinkevičiūtė, žodis jums. Jums penkios minutės, prašau. Pirmininkė. Ačiū, ponė pirmininkė. E, kaip jūs ir minėjote, iš viso mes turėjome dėl Europos globalizacijos fondo tris trialogus, o du buvo kaip tik iš eilės spalio mėnesį ir vakar tik vakare baigėm trečiąją. Iš tikrųjų buvo padaryta tam tikra pažanga dėl uh, E, Europos parlamentui svarbių punktų ir radome susitarimą e, dėl tokių klausimų kaip skaitmeninių įgūdžių ar dėl individualiai pritaikytos darbo paieškos, kas iš tikrųjų buvo svarbu parlamentui. Taip pat radom susitarimą ir dėl fondo pavadinimo, įtraukdami aiškę nuorodą, jog fondas yra skirtas remti atleistus darbuotojus tačiau kol kas liko iš tikrųjų nemažai svarbių klausimų dėl kurių e, galutinio susitarimo e, kol kas nepavyko pasiekti tarp tokių atvirų klausimų yra darbuotojų skaičiaus mažinimas ataskaitinių periodų pailginimas nic tai yra niekur nesimokančių nedirbančių e, ir mokymuose nedalyvaujančių jaunuolių įtraukimas į egf paramos gavėjų apimtį e, taip pat taryba e, kol kas nesutinka uždaryti klausimo e, dėl vaiko išmokos priežiūros nors vienam iš trialogų taryba buvo tam pritarusi tas tad tačiau paskui vėliau atsitraukė tikimės kad dėl vaiko priežiūros išmokos pavyks susitarti na ir žinoma dėl sumos savarankiškai veiklai padidinimo iki europos parlamento siūlomų dvidešim penkių tūkstančių eurų E, nors bendras sutarimas jau lyg ir būtų tačiau matyt yra tam tikra derybinė taktika taryba nusprendė atsitraukti ir tai palikti e, galutiniam derybų etapui e, iš tiesų tai tiesą pasakius mes ir negalėjome tikėtis užbaigti derybų jau vakar dienos trialoge ir šiame etape kadangi išlieka na atviri klausimai E, dėl horizontalaus pobūdžio klausimų, tokių kaip e, deleguoti teisės aktai, fondo veiklos trukmė ir e, vertinimas. Taip pat turime neįspręstų klausimų, kurie yra tiesiogiai susiję su viso MFF baigtimi. Pavyzdžiui, taip kaip na, negalim pasakyti dabar dėl biudžetinės procedūros, kur nėra sutarimo dėl MFF. E, noriu pabrėžti, jog aš kaip pranešėja privalau laikytis aiškių Europos e, parlamento pirmininkų sueigos instrukcijų. Todėl dabar sunku pasakyti, kada galėtų būti e, finalinis dėrybo etapas ir patvirtintas susitarimas, nes turime sulaukti bendro susitarimo dėl MFF, kad galėtume dėrėtis dėl likusių atvirų klausimų. E, kitas trilogas, kaip pirmininkė ir minėjo, yra numatytas lapkričio 12 dieną. E, tačiau ar jis įvyks, žinoma, priklausys nuo MFF dėrybų, dėrybų eigos. Tačiau labai tikimės iki metų pabaigos tikrai rasti sutarimą ir, ir priimti sprendimą, nes tai tiesiog yra, yra būtina. Kol kas tiek. Ačiū labai. Much, Labai ačiū, ponė Blinkevičiūtė, už visą mums suteiktą informaciją e, dėl trilogų apie AGF fondą ir tikiuosi, kad e, greitai jums pavyks išspręsti visus atvirus klausimus su taryba. Tai nebus lengva, žinant, kokia yra padėtis dėl MFF. Dabar perinam prie šeštojo punkto. E, Blandin Mular prezentacija E, ji yra Europos lyčių lygybės instituto e, tyrėja. Sveikinu Jūs šioje salėje, ponė Blandin Molar. E, jūs pristatysite instituto išvadas dėl to, kaip ES atsigavimo po krizės pastangose globai bus skiriama daugiau dėmesio. E, E, taip pat jie kalbės apie tai, kad 2020 metai pažymė 25-asias Pekino deklaracijos dėl veiksmų platformos metnės. Tai yra labai svarbus žingsnis įtvirtinant moterų ir mergaičių teisės ir lyčių lygybę. Pone Malar, žodis dabar jums. 10 minučių suteikiu prezentacijai. Labai ačiū, kad pasikvietėt eigą į savo posėdį. Man labai malonu jūs šeirit kreiptis. Ir įtikinti jūs, kad e, globa yra e, visų ES e, reagavimo ne tik į pandemiją, bet į visas socialinės ekonominės problemas dėmesio centre. Mes visi žinome, kad COVID-19 pandemija parodė, kokia svarbi yra globa, mokama ar nemokama, tai yra būtina būtinas elementas visuomenės ir ekonomikos funkcionavimui. Todėl aš savo prezentacijoje norėčiau parodyti tyrimus, kurie buvo padaryti šiais metais. Kiek žinau, e, moksliniai tyrimai buvo padaryti E, šiais metais. Vienas buvo e, Kroatijos pirmininkavimo metu atliktas, paskui Vokietijos pirmininkavimo metu buvo atliktas kitas tyrimas. Taigi aš e, kalbėsiu apie tas išvadas dėl nemokamos, neapmokamos globos ir jos plitimo visuomenėje, koks yra poreikis. ES globos sektoriai po COVID krizės padarytas ir taip pat kalbėsime COVID-19 preliminarų poveikį. Taip pat kalbėsime apie rekomendacijas, kurias išvedėme, padarėme šios analizės. E, taigi, kalbant apie nemokamą e, globą, ką aš turiu galvoje, kalbėdama apie tą nemokamą globą? Tris aspektus. Pirmiausia, rūpinimasis vaikais ilgalaikė globa e, vyresniems žmonėms, kaimynams ar draugams ar žmonėms turintiems negalių ir e, būtiniai darbai namuose. Nemokamos globos analizė parodė, kad nepaisant visų pasiekimų lyčių lygybės rytyje, skirtingose visuomenės e, gyvenimo srityse, išlieka dar labai daug neligybės. Ir labiausiai e, turbūt kaip ir galima spėti, dėl to kenčia moteris. Paskutiniai duomenys rodo, kad vienoje šeimoje iš trijų tik tai nemokama globa yra lygiavertiškai pasidalinta. E, tai yra gana pozityvus pasiekimas e, šiandien, nes lygiai taip pat galėtume pasakyti, kad dvi iš trijų šeimų nesidalyja tos naštos ir tai yra neproporcingas globos pasidalymas. Uh, Aš stengiuosi pozityviau vertinti statistiką. E, dirbančios moteris vidutiniškai per dieną 90 minučių daugiau e, dirba ar suteikia nemokamą globą negu vyrai. Tai yra didelis e, lyčių skirtumas tarp dirbančių vyrų ir dirbančių moterų. Pastebėjome, kad skirtumas yra labai didelis. Pavyzdžiui, penkias valandas moteris praleidžia Maltoje, tik tai 2,3 Suomijoje. Tarp valstybių skirtumas labai didelis. Ką dar išsiaiškinam? E, šeimos sudėtis yra labai svarbi, analizuojant nemokamos naštos pasidalėjimą. Jeigu yra mažų vaikų šeimoje, ar yra neįgalių žmonių. E, taip pat e, paaiškėjo, kad profesinės ypatybės yra labai svarbios, darbos pobūdis yra labai svarbus moterys e, neturinčios e, e, tvirtų darbo sutarčių dažniausiai daugiau laiko skiria nemokamai globai negu moteris turinčios stabilius darbus. Taip pat pasiaiškėjo, kad lyčių neligybė globoje turi labai didelį poveikį ne tik pavieniams moteriams, bet ir darbo rinkai bendrai. Taigi pirmiausia, turime pasakyti, kad globoje E, visą savo laiką praleidžia 7,7 milijonai moterų. Jos negali eiti į darbo rinką. 450 tūkstančių vyrų dėl to negali dirbti. Skirtumas labai didelis ir man atrodo, kad dėl pandemijos tas skirtumas dar labiau išauks. Čia kalbame apie moteris, kurios neieško darbo, kurios nesimoko, kurios yra visiškai išstumtos iš darbo rinkos, nes jos turi kažkuo rūpintis, kažką globoti. Taip pat e, reikia atkreipti dėmesį į moterų užimtumo ypatybės, e, kokiame sektoriuje jums dirba E, paprastai 57 e, procentai moterų darbo rinkoje yra, bet e, dažniausiai moteris dirba globos sektorėje ar su tuo susiję. Ten yra žymiai daugiau moterų. Pavyzdžiui, 72 procentai švietimo darbuotojų yra moteris, 89 procentai su būtimi susijusių darbų atitenka moterims. Ir galime pasakyti, kad sektorius, kuriame moteris dirba didelėme nurimį nulėme e, moters pasirinkimą gyvenime. Kitas dalykas, turime pasakyti, kad e, didelėse bendrovėse dirba tik tai 29 procentai moterų. Ir tik, tik toks procentas eina vadybininkių pareigas. Kitas dalykas, Vokietijos e, pirmininkavimui Mes e, rengėme ataskaitą ir paaiškėjo, kad neligybė nemokamoje globoje turi įtakos ir pajamos, pajamų lygiai. Atlikome e, regresyvinę analizę. Paaiškėjo, kad tai, kad yra mažų e, vaikų šeimoje padidėja vyrų pajamos, o moteris turi rūpintis vaikais ir tai neturi didelės įtakos jų pajamoms. Ką tai reiškia? E, paprasta kalba. Kai yra valstybėje e, rūpinimuosi vaikais institucijų pakankamai, e, tas pajamų lygis skiriasi žymiai mažiau. Ir dabar paaiškėjo, kad ne, trūkstant e, vaiko priežiūros institucijų neligybė atlyginimuose pajamuose išauga. Kitas dalykas - didėja globos poreikiai. Mes bandėme išanalizuoti tuos poreikius ir statistika, kurią dabar esame surinkę, daugiausia yra iš prieš pandeminių laikų ir dabar, man atrodo, skaičiai būtų šiek tiek kitokie. Dėl senėjančios visuomenės uh, globos poreikis labai ženkliai auga, ypač namuose, ypač ilgalaikės globos. E, ilgėjant gyvenimo trukmei e, tokios ilgalaikės globos reikia dar daugiau ir dažniausiai ji yra teigiama neformaliai, draugų, šeimos narių, bet e, jeigu pažiūrėtumėte skaičius, kuriuos matote, jie daug ką sako. 6,3 milijonai žmonių dirba profesionaliai kaip ilgalaikiai globėjai. Tačiau 41 milijonas žmonių teikia nemokamą ilgalaikę globą greta savo profesinios, greta savo mm, e, darbo. Taigi, e, E, tokie globėjai turi galvoti, kaip suderinti savo karjerą, kaip išlikti darbo rinkoje. 62 procentai tų neformalių ilgalaikės globos tiekėjų yra moterys. Mes e, įsivaizduojame, numatome, kad E, globos su apmokamu darbu derinimas taps dar sudėtingesnis dėl pandemijos. Dėl vaiko globos paslaugų žinė visose valstybėse narėse yra įgyvendinti Barcelonos tikslai ir tai atsispindi statistikoje. 14 e, procentų šeimų e, negali patenkinti vaikų, vaiko globos paslaugų poreikių sakykim taip. Ir todėl e, ir, ir be to tos paslaugos gali būti labai brangios ir vis daugiau šeimų negali jų pirkti. E, preliminarios išvados parodė, kad e, karantino dėl pandemijos priemonės padidino įtampą šeimose, kurios turi pasikliauti išorė, iš išorės teikiamomis paslaugomis, mokamomis ir nemokamomis. Uh, ir pastebėjome, kad daugeliu šeimų buvo labai sudėtinga suderinti vaiką ir e, darbą ir vaikų globą. E, pažiūrėkime į patį globos sektorių. Jis yra didelė dalimi feminizuotas ir labai nuvertintas. Globos sektorius yra nuvertintas ir būtyje, ir darbo rinkoje. Uh, globai reikalingi įgūdžiai nėra vertinami e, finansiškai pakankamai ir už tai yra nemokam, nėra mokamas pakankamas atlyginimas. Ši pandemijos e, kontekste tai ypač išryškėjo. Galime e, čia pažiūrėti apie mažus atlyginimus, labai sudėtingas darbo sąlygas. E, tai yra susijęs su tuo, kad nedaug yra investuojama į globos sektorių. Tai e, sukūrė padėtį, kai pandemijos metu padidėjo pažeidžiamumas ne tik pačių globos darbuotojų, kaip žinia, jie susiduria su ypatingai didelė rizika ir, ir dar šiandien taip pat yra, bet taip pat ir globos gavėjams. Pavyzdžiui, matėme, kad globos namų gyventojai sudarė labai didelį procentą e, mirusiųjų nuo viruso Girdėjome pranešimų, pareiškimų apie geresnės investicijas į sveikatos ir globos sektorių, tai jau yra žingsniai teisinga linkme. Ir tikimės, kad bus iš tiesų taip padaryta ir galbūt netgi toliau bus nueita. Dar norėčiau priminti, kad šis sektorius yra labai feminizuotas. Čia geltonai matote pažymėta, kokia yra dalis moterų globos sektoriuje. Taigi čia dirba nepaprastai daug moterų. Ačiū, ponė Mular, jums buvo skirta 10 minučių. Labai įdomu buvo pamatyti tuos skaičius ir duomenis. Kita vertus, jie mus šokiravo ir tai yra svarbi tema, ilgalaikė globa, kuriai reikia skirti žymiai daugiau dėmesio. Taigi dabar pereiname prie pirmojo klausimų rato, koordinatoriams visų pirma. Kiekvienam po dvi minutės suteiksiu, pradėsim nuo saldemokratų Mark Angel, paskui Ratka Maksova iš Rinių frakcijos kalbės. Pirmiausia, ponas Mark Angel. Angel, you have the floor. Can you hear me? Yes, bonjour uh, à toutes et à tous. Ça va. Uh, thank you to, merci à Madame Mollard pour son excellente présentation. Labai ačiū, ponė Mollaro, už pristatymą. Socialistai ir demokratai labai dėkoju Jums e, už Jūsų instituto darbą. Ponė Mollara parodė, kad priežiūros veikla atlygintina ar neatlygintina e, e, turi tam tikrą ryšį su darbo pasauliu, tam tikrą evoliuciją šiame pasaulyje ir dėl COVID ir kitų pokyčių. Taip pat priežiūros veikla patikta ir e, per prizmę neligybės lyčių. Taigi e, ši situacija pablogėjo turint viruso situaciją dabar. Tai ne tik, aišku, Europos fenomenas bet e, instituto tyrimas rodo, kad tai yra tarptautinis reiškinys. Taigi, mes, e, jūs pabrėžte, kad e, priežiūros darbas dažniausiai dirbamas moterų šalia jų profesinės veiklos labai dažnai. Tai yra moteriams papildoma našta. Ir kaip mes galime tuomet mažinti tokią neligybę ir kaip galėtume pagerinti viešasias priežiūros paslaugas, jų teikimą. Aš manau, kad sprendžiančios klausimus Europa turėtų būti aktyvesnė ir e, čia turėtume panaudoti ir darbą, ir profesinio gyvenimo, ir asmenio gyvenimo direktyvos e, nuostatas. Ir taip pat reikia e, apkrešti tas tradicinės rolės, taip pat kurios e, reiškia didesnę naštą moteriams. Taip pat reikia e, stiprinti ir priežiūros struktūras e, valstybės narėse. Aš manau, kad bandymai Padidinti apmokėjimą moteriams už jų e, veiklą galėtų turėti teigiamų pasiekmių ir reikia tokiu būdu siekti keisti paradigmą. Jūs sakėte, kad e, virusas e, blogina situacijas. Yra dar kitas Europoje virusas. Tai yra virusas, kuris skleidžiamas E, nukreiptas prieš, mm, e, prieš e, lyčių Kaip galima būtų kovoti su šiuo virusu? Ačiū. Ačiū, ponė Andžel. Toliau, ponė Maksova iš Rinių frakcijos, o toliau, ponė Rafalska iš EKR. Prašom. Pane Maksova, ačiū, ponė Pirinkė, labas rytas, kolegos. COVID-19 krizė parodė, kokie svarbus yra priežiūros darbuotojai visuomeniai ir ekonomikai. Šios krizės metu žinome, kad moteris daugiausiai dirba sveikatos priežiūros sektoriuje, todėl poveikis yra nesimetriškas. Priežiūros paslaugos taip pat, e, nepokamos paslaugos tos priežiūros rytyje taip pat teikiamos moterų. Ir tai turi didžiulį poveikį profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvirai. Ir čia moteris dažnai turi palikti darbo rinką ir tai turi poveikio jau geroviai ir sveikatai. Daug kalbama apie ilgalaikės priežiūros namuose institucionalizavimą. Ir tos paslaugos yra nepakankamai išplėtotos ir sunku pasiekti daugelį valstybių narių. Mano klausimas yra, ar institutas stebi priežiūros infrastruktūros plėtrą ir apskritai, ar stebimos profesinių paslaugų teikimo e, plėtra valstybės narėse. Jeigu taip, gal galėtumėte pasidaryti savo darbo rezultatais šią prasme. Ačiū. Ačiū ponia Amaksova. Toliau pana Rafalska. EKR. O po to ponia Pereira. Taigi pirma ponia Rafalska, dvi minutės. Labadiena. diena. Labai ačiū už e, jūsų tyrimą. Jis labai įdomus. Jis rodo, kad mūsų laukiantis iššūkiai, tai yra priežiūros e, vystimo politika, e, yra kupina iššūkių, kurie susiję su mūsų dabartinės pandemijos patirtimi. Taip pat Žinome, kad priežiūros sektorius yra labai moteriškas ir nepakankamai vertinamas. Ir e, problemos ir iššūkiai ten tęsiasi daugelį metų. Ir tie iššūkiai, apie kuriuos kalbame dabar, nėra naujiena. Ilgalaikė priežiūra atrodo tampa vis svarbesnė, nes mes gyvename vis ilgiau ir nebūtinai mūsų sveikata yra labai gera. Taip pat galime galvoti apie institucionalizuotą priežiūrą, 24 valandų priežiūrą. Tai turėtų būti labai svarbus elementas. Vaikų priežiūra atrodo yra geresnėje padėtyje daugeliu atveju. Mano klausimas yra, kaip subalansuoti teikiamas paslaugas privačiame sektoriuje ir viešajame sektoriuje, nes manau, kad mums reikia siekti kažkokios pusiausvėros čia būtent. Be to, jeigu priežos darbuotojams atlyginimai nedidės, tai problemų, problemos liks ne tik po pandemijos, bet ir po dešimties metų taip pat. Tai yra labai sunkus darbas, priežas darbuotojai turi dirbti pamainomis, jiems tenka didžiulė našta. Taigi, kaip siekti atlyginimų padidinimo šiame sektorėje? Ką Jūs manote? Ar turite kokiu nors duomenų, ypač kalbant apie ilgalaikę priežiūrą? Labai dažnai čia įdarbinami migrantai taip pat. Ačiū. Toliau. Toliau, ponia Pereira iš GUE frakcija. Prašom, jums žodis dviem minutėm. Labas rytas visiems. Noriu padėkoti prelegentai už pateiktą tyrimo rezultatų pristatymą. Taip, COVID-19 pandemija yra katalizatorius tokiai diskusijai ir reikia žiūrėti, kaip reaguoja valstybės narės. Šios problemos yra struktūrinės kylančios iš problemų sveikatos priežiūros sektorėje, mažinamų investicijų. Taip pat sumažėjo ir pajėgumai. Moksliniai tyrimai rodo, kad reikia labiau humanizuoti santykius tarp žmonių, taip pat gerinti struktūras ir įrangą paradoksalu tai, kad pandemija padidino mūsų izolaciją ir apsunkino galimybės gauti paslaugas, priežiūros paslaugas. Mums reikia e, visuomenės, kurie užtikrintų įvairialypę priežiūrą. Bet aišku, e, dažnai darbas e, šiame sektorėje susijęs su neligybė. Jeigu turėtume universales priežos paslaugas, kurios būtų prieinamos ir kokybiškos, tai būtų daug geriau. Reikia siekti užtikrinti sąžininkas sąlygas visiems, kad visi galėtų dirbti. Ir e, tos universalios paslaugos turėtų apimti ir priežos namuose paslaugas ir priežos namuose, kur geriau būtų prižiūrimi pagyvenusieji asmenys. Trūksta investicijų jau keletą dešimtmečių, todėl tas investicijas reikia didinti. Komisijos pristatytos priemonės yra bandymas paremti šį sektorių, bet reikia didesnių viešų investicijų, reikia universalių priežas paslaugų ir lygybės visiems visuomenės nariams. Ačiū, ponia Pereira. Dabar vėl žodis poniai Malar, kad jie atsakytų į užduotus klausimus. Prašom, jums aštuonias minutės. Labai ačiū visiems už stimuliuojančius ir, aišku, iššūkių keliančius klausimus. Dėja, man pasibaigė laikas ir aš nepristačiau visų politikos e, rekomendacijų, kurias parengėme atlikę tą analizę. Kai kas iš jūsų minėjo tam tikrus svarbesnius aspektus, pavyzdžiui, pirmasis klausimas, jūs minėjote E, profesinio ir asmeninio e, gyvenimo pusiausvėros direktyvos e, gyvenimo klausimas. Tai aišku, labai svarbu ir labai svarbu keisti lyčių santykius, kad lygiau, vienodžiau būtų paskirstas nemokamos priežiūros darbas. Ir aišku, kad tėvystės atostogų išmokos buvo naudingos ir jos padėjo tėvams sudaroti su uh, e, priežos sistemų tam tikrų dalinių žlugum, žlugimu ar nepakankamu veikimu karantino laikotarpiu. Ir kalbant apie judėjimus prieš lyčių lygybę apskritai, dėl abejonių lyčių lygybės problematika kaip vertybė mūsų visuomeniai iš tikrųjų kelia labai didelį susirūpinimą. Aš turėčiau sakyti, kad reikia kiekvieną progą viešai kalbėti apie tai, koks svarbus lyčių lygybės projektas yra Europos projektui. Manau, kad lyčių lygybės strategijos patvirtinimas yra žingsnis tinkama linkme, o pusiausvyrą tarp profesinio ir asmenio gyvenimo yra, turi taip pat didelį potencialą transformuojant lyčių santykius. Tai yra tėvų, tėvis atostogų įvedimas, priežios atostogų įvedimas ir taip toliau. Tai turi būti prioritetai. Ir tai dar svarbiau dėl esamos krizės. Būtent siekti gyvendinti direktyvą kaip galima plačiau. Kai dėl ilgalaikės priežos infrastruktūros, tai mūsų institutas, pirminkaujant Kroatijai, konkrečiai analizavome priežiūros namuose problematiką, kokie iššūkiai ir problemos ar galimybės e, čia egzistuoja. Turime konkrečių duomenų, aš e, dabar apie tai nekalbėsiu detaliai, bet mielai pateiksiu nuorodas į tokius duomenis. Vienas iš aspektų kuris keliamas šio darbo kontekste, tai yra, yra e, pagrindų sukūrimas stebėti ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimą. Tai būtų panašu e, Barcelonos tikslams e, vaikų priežiūros atžvilgių. Kaip Jūs minėjote, ilgalaikė priežiūro plečiasi, nes gyventojai senėja ir tai yra viena didžiausią paklausą turinčių priežaros paslaugų sritis. Taigi reikia kalbėti apie paslaugų prieinamumą ir šis, šiam, čia dominuoja neformali priežiūra ir kurią ją teikia dažniausiai moteris be jokio užmokesčio jų pačių ekonominio nepriklausomumo nenaudai. Taip pat buvo kalbama apie tai, kad reikia gerinti darbo sąlygas, ypač atlyginimus priežaros sektorėje. Tai yra absoliučiai skubus aspektas, nes kaip buvo, kaip minėjote, jau dešimtmečius mažėjo investicijos priežiūros sektorėje. Taigi ir e, čia matome ir e, darbuotojų struktūroje nes darbo sąlygos yra nestabilios, e, menkas yra atlyginimas, kompensavimas už šį darbą ir mažai vyrų e, dirba šiame sektorėje. Taigi pats laikas gerinti ir reguliuoti darbo sąlygą šiame sektorėje, ypač e, tokiame sektorėje kaip namų darbas. Jis iš vis nėra niekaip nereguliuojamas ir dėl to darbo sąlygos čia yra prašiausios. Aišku, būtų galima padidinti ir ekonominį priežiūros darbuotojų mm, priklauso, nepriklausomumą, jeigu būtų galima pasiekti šia, šiokios tokios pusiausvėros šiame sektoriuje lyčių prasme ir pagerinti vyrų dalyvimą tame sektoriuje. Tai prisidėtų prie e, subalansuotos labiau lyčių prasme visuomenės e, e, kūrimo. Taigi tai yra aspektai, kuriais, kurių, kur, kur dirbo ir institutas. Ir aš, e, mes turime tam tikrų e, rezultatų, kuriuos mielai pateiksime jums. E, jeigu turite papildomų klausimų, prašom užduoti juos. Uh... Labai ačiū. Šis klausimas labai įdomus iš ties. Mes visi gavome jūsų pasisakymo e, kopijas. Jūs neturėjote pakankamai laiko pristatyti visų duomenų, bet juos matome. Dabar antras klausimų raundas komiteto nariams suteiksiu po pusantros minutės paklausti. Ir ponė Homskinel socialistų demokratų frakcijos vardu. Paskui e, kalbės pane Trilė Lenoir. Prašom. E, Pone Homskinel. Dėkui, pirmininkė. E, COVID pandemija reiškia didelį pavojų mūsų sveikatai, bet taip pat iškilo pavojus mūsų socialiniam modeliui Dabar labai dažnai sakoma, kad e, nuotolinis darbas yra e, geriausiai žėtis, bet kyla pavojus dėl e, darbinės veiklos ir asmenio gyvenimo derinimo. Taip pat žinome, kad karantinas įvestas taip pat apsunkino labai gyvenimą žmonių, kuriems reikia paramos, reikia globos. E, taip pat moteris e, šioje situacijoje nukenčia, nes jos turi skirti dar daugiau laiko įvairioms namų užduotims. Ir e, mes suprantame, kad reikia keisti modelį slaugytojų veiklos srityje, priežiūros srityje. Tokiu būdu mes užtikrinsime geresnę, e, įtraukesnę e, visuomenę. Ir noriu paklausti instituto atstovės, koks yra raktas užtikrinant asmeninio profesinio e, gyvenimo pusiausvyrą ir kaip galima geriau integruoti slaugos priežiūros veiklą. Uh, Dabar Trilė Lenoir, paskui ponė e, Margarita Delapisa. Dėkui, pirmininkė. E, priešingai nuo to, e, ką sako įvairūs duomenys, nėra taip, kad moterys, 16 procentų moterų nenori dirbti E, mes suprantame, kad auga poreikis priežiūros, bet e, valstybės narės e, mažina investicijas šiai sričiai ir reikia atsigavimo plane įrašyti pakankamai nuostatų Ir e, taip pat reikia prisiminti Simon Veil e, paktą, kad moteris galėtų naudotis lygios galimybės. Taip pat reikia keisti valstybės narėms geriausią praktiką, paremti slaugytojus. Ir e, mes turime galvoti apie specialų planą, kuris galėtų suteikti tokias galimybės. Ir turėtume galvoti ne tik apie slaugytojus, bet ir apie kitas sritis, kur reikia užtikrinti vyrų ir moterų lygybę. Pavyzdžiui, mokslių tyrimų srityje, e, klinikijose tyrimuose e, dalyvauja nepakankami moterų ir mes turime taip pat kovoti su nusistatymu tam tikrais stereotipais lyties e, dirbtinio intelekto srityje. Mes e, matome dabar, kad e, baigėsi e, kampanija spalio raudonojo, prisiminkime, krūties vėžio problemą. Taip pat ačiū uždėmesi. Dabar Margita Delevisa ir paskui Sandra Pereira. Peter, you have the floor. Prašom. Marga, ponia Margarita Delapisa, žodis jums. Speak button, Mrs. Delapisa. I'm present. I will refresh to see if uh, it changes. Iškilo problema e, dėl ryšio, negalime matyti kalbėtojos. Press the speak button again, please. Dar kartą spauskite mygtuką, mikrofoną. Paspauskite vieną kartą ir tada pasirodys jūsų vaizdas ekrane. You have disappeared again, so press one. Vėl dingote vieną kartą. Matome jūsų pavardę. Mes jūsų nematome, gal neįsijungėte e, vaizdo kamerą. Aš pabandysiu dar iš iPado. Pirmininkė, atsiprašome, dabar suteiksime žodį poniai Pereirai, guja vardu, jeigu ponios Palop, gal Palop, ponia Palop jau prisijungusi. Pone Pereira taip prisijungusi, bet ar pone Palop neprisijungusi? Prašom, pone Pereira. Dėkui, pirmininkė. Viena iš svarbiausių sričių teikiant e, globos slaugimo paslaugas yra neformali veikla. Maždaug 80 procentų e, tokios e, globos, slaugos suteikiama šeimos narių, pirmiausiai moterų, kaip kad ir buvo pasakyta. E, darbo sities teisės aktai e, neturi pakankamai nuostatų. Ir taip pat šioje srityje ir taip pat žinome, kad viešosios paslaugos nepasiekia labai daug žmonių. Reikia ieškoti e, techninių sprendimų, pavyzdžiui, paramos e, pajamoms, e, psichologinė parama. Tai yra labai svarbu ir gali institutas pasiūlyti tam tikrų išvalgų dėl uh, to, kaip padėti slaugytojams. O dabar vėl bandome susisiekti su ponė Delapisa. Delapisa, you have the floor. to, to do our intervention online. It's not proper. Yes, uh, try to press the speak button, please, Madame Della Pisa. Dar kartą bandykite spausti e, mikrofono mygtuką. Nežinau, kodėl neįsijungia vaizdas kai bandėme ryšį, viskas veikė. E, jūs e, galite kalbėti, bet nebus verčiama jūsų pasisakymas, kadangi nematome jūsų. Pirmininkė, ponė Delapiza, prašom kalbėti angliškai, nes kai jūs kalbate be vaizdo, e, negalima jūsų išversti. Benefit eh, all in many directions. Uh, who receive it, of course. Also, we give it because give, give love, make us all more happy.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 Dėkui, ponė Delapisa. Dabar grįžtame prie ponios Molart. Labai laukiame jūsų atsakymų. Jums vėl aštuonios minutės. Dėkoju už tos klausimus. Pirmiausiai buvo klausima apie tai, kaip išspręsti problemą, kai ne vienodai dalyjamasi slaugimo darbų šeimoje ir iš kartos į kartą e, e, keliauja tokios tradicijos. Matome, kad pažangos nedaug šioje srityje, nežengiama teisinga linkme. Mes esame pasiūlę vieną požiūrį viešosios politikos srityje, tai būtų dviejopas požiūris. Mums reikia e, pirmiausiai labai dinamiškų, ambicingų priemonių, kad E, žmonės dalytųsi darbais slaugimo šeimoje, e, vyrai turėtų daugiau prisidėti. Mes žinome, kad e, darbo rinkoje įmonė, visuomenėje vyrai, kai jie, pavyzdžiui, bando skirti daugiau laiko vaiko priežiūrai, susiduria su uh, kliūtimis pasimti, pavyzdžiui, vaiko priežios atostogas ar tėvystės atostogas ir jie dažniau tampa tokiais pasyviais tėvais ir dėl to moterims tenka daugiau naštos. Mums reikia dinamiškų priemonių šeimų lygmenių, kad ir vyrai, ir moteris turėtų galimybę dalytis pareigomis, ypač pavyzdžiui, e, vaiko priežios atostogos turėtų būti neperkeliamos e, Taip pat e, reikia galvoti apie e, tai, kas. E, reikia keisti taisyklės dėl to, kas pirmiausiai prižiūri vaiką. Reikia taip pat įperkamų išorės rūpybos slaugimo paslaugų, kuriomis būtų galima naudotis ir reikia abiejose srityse siekti pažangos, kad būtų galima užtikrinti vienodesnį pasidalymą e, pareigomis. Ir e, mums, kaip sakė keletas e, kalbėtojų, daugiau investicijų, labiau negu bet kada anksčiau. Pavyzdžiui, pomokyklinė veikla E, struktūrų nėra daug, veikla gali būti brangi, prie, priežios centrai gali būti gana brangus ir reikia galvoti apie tai, kaip užtikrinti daugiau galimybių, tam tikros galimybės, kurios buvo prieš pandemiją, dingo, pavyzdžiui, nebėra ir situacijos šeimoms dar e, apsunkėja. Taigi reikia dviejopo požiūrio e, labiau siekti vienodumo dalyjantis e, pareigomis šeimoje ir geresnių, kokybiškesnių išorės paslaugų. Toliau ponios Lenoir klausimas atlyginimų skirtumas mes E, Vokietijai e, pirmininkaujančiai rengdami pranešimą, apžvalgą, nustatėme, e, kad tai, kad moteris skiria daugiau laiko nemokamai rūpybai, prisideda prie atlyginimų at atotrukio. Mes turime gilintis į šią sritį neapmokamos rūpybos globos, kad e, kažkaip lygiau būtų galima paskui e, užtikrinti atlyginimų pasiskirstimą. Ir žinome, kad pandemija išiškino labai vieną svarbų dalyką, reikia Europos socialinės apsaugos ir slaugos strategijos. Taip pat reikia paspartinti Europos socialinių teisų ramščio įgyvendinimą. E, profesinio asmenio gyvenimo derinimas, e, vaiko priežios atostogos, e, nuostatos dėl slaugytojų, tai labai svarbu. Bet reikia ir daugiau investicijų į slaugos rūpybos infrastruktūrą reikia daugiau paskatų, didesnio postumio tiems dalykams, nes iš tikrųjų reikia daug investicijų. Slauga rūpyba turi būti susijusi ne tik su sveikata, reikia galvoti apie kitus e, moterų neligybės pavyzdžius. Mes analizuosime tuos dalykus kitais metais. E, sveikatos srityje žiūrėsime, kaip yra 21 metais lyčių neligybės indeksą e, renksime. Ir taip pat turime žiūrėti į pokyčius darbo e, rinkoje. Reikia galvoti apie priemonės, kurios užtikrintų didesnę lyčių lygybę. Ilgalaikė slauga priežiūra Mes kelme klaus, buvo klausima, kokios priemonės mūsų nuomonė pagerintų situaciją ilgalaikės slaugos rūpybos. E, paslaugų nėra pakankamai tikrai tose, toje srityje dėl poros priežasčių gal e, akcentuojama autonomiško gyvenimo galimybės, užtikrinant geresnę gyvenimo kokybę, bet tai reiškia, kad žmonės, kuriems reikia priežiūros, turės pasikliauti neformale priežiūra slaugimu. E, reikia dėl to daugiau investicijų į infrastruktūrą slaugimo, taip pat reikia paremti neformaliai dirbančius slaugytojus, kad būtų sumažintos pasiekmės, pavyzdžiui, kad tie žmonės galėtų naudoti socialinės apsaugos nuom priemonėmis, kiek e, slaugytojų pasitraukia iš darbo rinkos, kad galėtų visą laiką skirti slaugai. Reikia nepamiršti tokių žmonių pensijų teisių, dažniau e, pasitraukia iš darbo rinkos e, moterys amžiaus grupės 50-65 metų reikia galvoti apie jų pensijas, apie socialinę apsaugą E, taip pat e, galimybės slaugytojams grįžti į darbo rinką, kai situacija pasikeičia. Dabar yra labai sudėtinga grįžti ir reikia e, sušvelninti poveikį slaugytojams, jų sveikatai, jūsų gerovė, jų ekonominiam nepriklausomumui. Dar vienas klausimas, ponė Delapisa jį pateikė, manau, labai svarbu e, kalbėti apie slaugimą, rūpybą kaip vieną iš žmogiškųjų savybių. Šiuo metu kultūriškai tikimasi, kad moteris užsims tuo pirmiausiai, bet tai nėra tvaru, toks požiūris nėra tvarus mūsų visuomenėje mes e, turime suprasti, kad lygiau turi pasiskirstyti e, našta vyrai ir moteris, kitai pasiekmes gali būti labai kenksmingos, žalingos. Mes dabar e, matome, kad gali dingti ta pažanga, kuri pasiekta tiek užimtumo politinio atstovavimo srityse. Daugeliu požiūrių mes pasiekėme nemažai lyčių lygybės srityje, tačiau pandemija kelia visiems tiems pasiekimams pavojų ir mes uh, E, turėtume siekti, kad slauga būtų visuomenės atsakomybė. E, ne tik tai e, kaip kažkas užduotis, kurią moterys ar merginos užsima. Aš esu pasirengusi atsakyti jūsų klausimus. Jeigu dar norėtumėte ko nors paklausti ar gauti tolesnės informacijos, visuomet galite su manim susisiekti elektroniniu paštu ar skambinti. Mielai atsakysiu jūsų klausimus. Labai ačiū, ponė Malar. Man atrodo, kad mes visi taip ir padarysim, nes e, buvo nepaprastai įdomu. 7,7 milijonai moterų e, negali dirbti darbo rinkoje dėl e, to, kad teikia nemokamą globą. 40 procentų šeimų skundžiasi vaiko priežiūros įstaigų ar paslaugų stoka. Mes kalbėsime apie E, privataus ir šeiminio gyvenimo suderinimą, e, apie ilgalaikę globą daugiau, nes tai yra rimčiausi iššūkiai, kuriuos reikia spręsti nedelsiant, to labai reikia dabar ir geriau tikrai nepasidarys. Reikalai tik blogės, todėl turėtume e, klausytis, skaityti, stebėti skaičius, rekomendacijas ir aš esu tikra, kad kiekvienas komiteto narys, klausėsis jūsų prezentacijos. atsižvelgs į rekomendacijas, kurias jūs pateikėte, vadovaudomėsi savo e, surinktais duomenimis ir išvadomis. E, ir galbūt pasikalbėsime net su vyriausybėmis apie susidariusią patį. Labai ačiū, ponė Molar. Toliau. Septintas punktas - teisė atsijungti. Svarstysime pakeitimus dėl e, savo insivarengiamo teisėkuros pranešimo. Empl pranešėja šiuo klausimu yra ponas Aleksa Giuselyba iš socialdemokratų frakcijos. Noriu suteikti jam žodį penkioms minutėms. than 47 amendments for the 47 pakeitimai jau įvyko du techninio pobūdžio e, ir du šešėlinių pranešėjų pranešimai. Tikimės, kad komitetas galės balsuoti gruodžio mėnesį ir aš tikiuosi, kad šiandienos aplinkybėmis galėsime išlaikyti e, susikurtą tvarką ir susikurtą planus. Šiais ypatingais laikais mes turime siekti išskirtiniai drąsių priemonių darbuotojų teisėms apginti ir reikia pasirūpinti, kad darbuotojai netaptų e, besikeičiančios rinkos padėties ir skaitmenėjimo aukomis. Aš norėčiau paminėti vieną iš priemonių, drąsių priemonių, kurias mes bandome prastumti ir aš tikiuosi, kad kolegos mane visą širdim parems. Per šešėlių pranešėjų posėdžius pradėjome kalbėti apie diskusijas apie pranešimą, apie visas jo dalis ir visi sutarėme, kaip svarbus užtikrinti teisę atsijungti, bet aš kaip sakiau, visada problemos kyla pradėjus analizuoti detalės ir dabar mes deramės dėl pozicijų. Skirtingos politinės nuomonės yra aptartos, priedą aptarėme, e, dokumento taikymo apimti. Aš galiu pasakyti e, labai aiškiai, kad nėra kol kas Europos lygmenį nustatyta tokia teisė. Todėl mes turime kalbėti apie egzistuojančius Europos teisės aktus reikalauti Europos masto teisės atsijungti. Ir manau, kad direktyva būtų tinkamiausia priemonė. Direktyva numatytų pagrindinius modalumus, kaip darbuotojai gali naudotis teisę atsijungti, kaip darbuotojai gali pasinaudoti naujomis skaitmeninėmis priemonėmis savo tikslams. Na, nu, kalbant apie tikrąjį įgyvendimą ir praktinę realybę, Supraskime, kad viską paliekame valstybių narių kompetencijai ir socialiniams partneriams, kad jie dėrėtųsi. Todėl aš visapusiškai rengiu e, pakeitimus einančius tą linkme. Mes turime pripažinti darbuotojų teisę atsijungti ir turime numatyti darbuotojų, e, darbdavių, atsiprašau, e, numatyti, kad darbdaviai ne visuomet turės lūkesčius pasiekti savo darbuotojus bet kada. Galiu pasakyti, kad e, dabartiniam kontekste, COVID kontekste, e, ši teisė tampa dar svarbesnė, nes e, turime užtikrinti, kad darbuotojai galėtų savo teisėmis pasinaudoti. Per pastaruosius du mėnesius teisė atsijungti tapo itin akivaizdi ir naujajame skaitmeninėme pasaulyje turime kalbėti apie naujas darbuotojų teisės. Aš e, remiu pakeitimus, kuriuose pripažįstama, kad nuotolinio ryšio priemonės darbo tikslams turi būti naudojamos deramai ir veiksmingai, e, deramai atsižvelgiant į vartotojų teisės. Darbuotojai turi nebijoti atsijungti E, neturi bijoti daryti kažką kito negu darbą savo gyvenime, o darbdaviai negali reikalauti, kad darbuotojai būtų prisieki, pasiekiami nedarbo valandomis. Aš taip pat remiu pakeitimus, kurie stiprina socialinių partnerių vaidmenį. Tai turi būti naud, pasitelkta įgyvendinant teisę atsijungti. Aš turiu pabrėžti, kad dažnai nuololinis darbas yra susijęs su teisė atsijungti. Ir tai mums buvo labai svarbu bet tai yra neatsiejama būtinybė šiomis dienomis ir aš remiu Europos komisijos papildomas priemonės e, naujoje nuotolinio darbo realybėje. Keliais mėnesius pasarosius taip dirbame. Galiu pabrėžti tik tai dar, kad teisė atsijungti neapsiriboja nuotoliniu darbu. Mes remiame iniciatyvas, kaip du, šis iniciatyvas kaip dvi skirtingas priemonės. Teisė atsijungti yra viena iš svarbiausių darbuotojų teisų, bet jo taikymo apimtis yra žymiai platesnė. Tikslas padėti visiems darbuotojams naudotis tą teisę, skaitant e, ne tik tuos, kurie dirba nuotoliniu būdu, bet ir visus. Noriu padėkoti šešėlėms pranešėjams ir sekretariatui. Aš tikiuosi, kad mes išlaikysime tą pozityvę dėrybų dvasę per artimiausius mėnesius. Tai yra būtina, kad šį pranešimą galėtumėm užbaigti. Ačiū. Labai ačiū. Dabar aš suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. Kiekvienam jūsų po dvi minutės skiriame pirmiausia ponas Zdechovski iš EPP, o paskui bus Jana Tom iš Renių frakcijos. Pirmiausia, ponas Zdechovski dvi minutės. Aš atsiprašau, bet abu tie žmonės, nei EPP, nei Renių atstovai nėra prisijungę. Tada taip, ponas Zdechovski ir ponios Tom nėra. E, mes jų negalime prisijungti kol kas internetu, todėl perduodu iš karto žodį Sarai Matiju iš Žaliųjų. Pone Matiju, dvi minutės jums. Matiju, can you push the speak? Pone Matiju, paspauskit mygtuką speak. Ja. Yeah. Ačiū. Ar girdite dabar? Galite kalbėti. Ačiū ponė pirmininkė, dėkoju visiems pranešėjams už labai tvirtą signalą, e, pabrėžinti teisę atsijungti, aš visapusiškai tariamiu. Flandrijos tyrimas rodo, kad pusė darbuotojų yra nuolat prieinami. Tai tik didina stresą. Taip pat matome, kad vis daugiau žmonių e, perdega. Ir neretai perdegimas išplaukia iš to, kad žmogus negali psichologiškai po darbo pailsėti. Žmonės tampa e, mašinomis. O jiems reikia persikrauti baterijas, reikia atsitraukti nuo darbo. Prancūzija e, E, yra lyderė rengiant atitinkamus ryties teisės aktus, mano valstybė taip pat yra padaryta pažangos, tačiau kai kurios įmonės e, jau daro daugiau negu įstatymuose reikalauja. Pavyzdžiui, sakome, kad po 18 valandos vakare negalima elektroninio pašto tikrinti, nes tai yra naudinga darbuotojų sveikatai. Aišku, tai yra naudinga ir įmoniai. Žinant, kad dabar e, padidėjo nuotolinis darbas dėl COVID, tai tampa dar labiau svarbu. Riba tarp namų ir darbo tampa labai nebeaiški. Ir, e, bet turim pabrėžti, kad ir nuotoliniu būtų dirbantiems žmonėms yra būtina atsijungti, turėti galimybę. Mano frakcija nori pabrėžti, kad yra nepaprastai svarbu akcentuoti sveikatos apsaugą. Mes turime E, tarpininkauti tarp valdžios ir darbuotojų, turime kalbėti apie specialių mokymo programų organizavimą. Ačiū pirmininkė, aš esu tikra, kad kolegos e, susitelks ir sukursim gerą tekstą. Ačiū, dabar pabandysim ponas Dehovskį pasiekti. Pone Tom pirmiau. Zdechovskio dar nėra, tada ponė Tom pirmiausia. Dvi minutės kalbės.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 Excuse me, can you look in the camera, please? Oh, that's okay. Otherwise, you have no interpretation. Thank you. I'm sorry, yes. I, I'm sorry, I just switched on from another meeting, so I have no idea what was already. Aš atsiprašau, tik dabar įsijungiau kompiuterį. Labai prastas e, kalbėtojos garsas. Pone Tom, jūs kaip šešėlinė pranešėjus galit kalbėti dvi minutės. Taip, bet aš tik noriu būti tikras, kad esu on the Aš norėjau užsitikrinti, kad viskas gerai veikia. Vertėjai negali išversti, labai atsiprašom, bet labai prastas garsas. Uh, uh, And uh, there was a lot of amendments on teleworking, which means that uh,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 Madam Lici. Pone Lici, žodis jums. Dvi minutės. Labadiena visiems. Noriu padėkoti e, pranešėjui ponui Salybai už visą atliktą darbą, bet pandemija mums visiems teko e, reaguoti neįlinėmis priemonėmis dėl krizės ir turbūt dėl to e, padėtis daug kur yra sudėtinga. Mūsų frakcijos pakeitimai yra labai atsargus, mes remiame teisę atsijungti, bet mes norėtume paraginti valstybės narės laikytis tos teisės ir įgyvendinti ją pasitelkiant nacionalinius teisės aktus. Norėčiau, kad Europos komisija prieš parengdama naują direktyvą pasitartų su valstybėmis narėmis, kad galėtų propaguoti kad būtų propaguojama teisė atsijungti ir jau turimos skaitmeninės teisinės priemonės būtų pasitelktos tam tikslui. Tai, kas jau yra priimta, turi būti pasitelkta. Kol kas mes nenorėtume, kad būtų kuriama nauja direktyva, būtų per didelis kišimasis ES, per daug būtų reglamentuojama. Mes nesakome, kad niekada mūsų pozicija šiuo klausimu nesikeis. Šešėlinių pranešėjų posėdžiuose, kurie vyko iki šios dienos, mes kalbėjome ne tik apie direktyvą, bet ir ne tik apie rezoliuciją, bet ir apie direktyvą. Ir mūsų frakcija nori detalesnės informacijos. E, norime užsitikrinti, kad mažoms įmonėms nekliūtų per daug didelė našta, kad darbuotojams nekliūtų per daug didelė našta. Galiausiai aš noriu pabrėžti, kaip svarbu pabrėžti moterų vaidmenį, lyčių aspektą. Per, pastaruo, per būsimus keturis mėnesius gali būti, kad užsidarys daug mokyklų ES. Tad e, turėsime visi dirbti iš namų. Kažką reikia daryti, mo, padedant moterims šiame kontekste, dirbančioms moterims. Ačiū toliau EKR frakcija Beata Šeidlo. Dzień dobry Państwu. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, noriu pasakyti, kad turiu abejonių dėl šio pranešimo, ypač dėl teisinių priemonių, kurios e, turėtų susidėti į direktyvą. Noriu pabrėžti, kad jau turime 2003 e, metų darbo laiko direktyvą ir ten nėra numatyta kažkokios tarpinės kategorijos tarp darbo ir polsio laiko. Tarpinio varianto nėra. Todėl pirmiausia, kągi mes turėtumėm daryti. Pirmiausia, reikėtų pabandyti sukurti ryšį tarp mano ką tik paminėtos 2003 metų direktyvos ir naujų teisės aktų, kuriuos bandome sukurti. Antras dalykas direktyvos e, dėl teisės atsijungti e, projekte yra nemažai abejotinų dalykų. Vėl noriu grįžti prie tos 2003 metų darbo laiko direktyvos. Kalbama apie kontakto tarp darbuotojo ir darbdavio lankstumą tam tikromis aplinkybėmis. Kokie pakeitimai yra pateikti šiam tekstui? Jie parodo, kad frakcijų nuomonės labai išskiriasi. Ir aš noriu pabrėžti, kad skirtingi sprendimai e, bus reikalingi skirtingoms valstybėms narėms. Todėl visų pirma pasirūpinkim, kokių e, sprendimų yra ėmusiosios skirtingos valstybės narės. Daug pakeitimų yra pateikta, kurie rodo, kad daugelis Europos parlamento narių jaučia susirūpinimą dėl papildomos naštos kuri tektų darbdaviui. Taip pat prisiminkime, kad turime kalbėti apie kompetencijų pasidalėjimą šiais ypač sudėtingais laikais, COVID-19 siautėjant. Ir prisiminkime, kokia yra padėtis nacionalinėse ekonomikose. Dehovski. Ačiū, gavau informacijos, kad dabar jau ponas Dehovskis turėtų būti prisijungęs. Taigi, APP atstovas ponas Dehovskis, žodis jums. Thank you, madam. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš Čekijos siunčiu jums linkėjimus ir labai atsiprašau, kad mano ryšys toks prastas. Tikiuosi, kad dabar jau galit mane girdėti. Ir man atrodo, kad ryšys yra vis tik dabar jau labai geras. Dėkoju Aleksui Salybai už entuzijazmą ir viską, ką jis pasakė aptariamąją temą. Sutinku, kad reikia dirbti, sutinku, kad reikia tęsti darbą bet daugeliu aspektų mano nuomonė skiriasi. Aš jam jau sakiau per paskutinį šešėlinių prašėjų posėdį, kad aš noriu a, bendradarbiauti kuo geriau, tačiau aš norėčiau išlikti labiau realistas ir aš tikiuosi, kad Aleksas į tai atsižvelgs. Dar kartą pakartosiu, mes neturėtumėm skubėti ir siekti naujos direktyvos. Aš jau praeitą kartą paaiškinau, kad noriu užtikrinti, kad nebus sukurta papildomas administracinės naštos. Taip pat turim pagalvoti apie valstybių narių galimybės įgyvendinti tokią direktyvą racionaliai. Man labai svarbu nepamiršti socialinių partnerių vaidmens. Vyko labai daug e, posėdžių praeitą mėnesį su daugeliu socialinių partnerių ir jie jaučia tam tikrą susirūpinimą dėl ateities, nes socialiniai partneriai prieėmė tam tikrą pagrindų susitarimą dėl skaitmeninimo 2020 m. birželio mėnesį. Ten yra numatytos neprivalomosios priemonės, vadinamosios soft priemonės e, suteikiančios teisę atsijungti. Todėl dabar reikėtų palaukti ir žiūrėti, kaip viskas bus įgyvendinta. Nes tai yra labai svarbu ir tai suteiks mums signalą, kad daugelie valstybių narių ir Europoje gali daug kas pasikeisti. Aš noriu pakartoti, kad Ir man ir daugelį kolegų atrodo, kad direktyvos galbūt nereikia. Reikėtų apie tai dar padiskutuoti. Yra jau direktyva priimta dėl e, darbo ir privataus gyvenimo pusiausviros ir mes turim galvoti apie e, kitą teisės aktą, kuris nurodytų, kokie darbuotojai neprivalėtų būti nuolat prieinami darbdaviui be pertraukų. Man atrodo, kad Vietoj to, kad tvirtintumėm direktyvą, turėtumėm daugiau uh, spausti darbuotojus galvoti apie psichinę sveikatą, apie būtinybę visiškai atsijungti, pasitelkiant jau turimus teisės aktus. Aš e, savo susirūpinimą įvardinau pranešėjui ir pasakiau, kad mane labai nustebino tai, kad deramės dėl direktyvos teksto, ne dėl rezoliucijos teksto. Bet kokiu atveju aš laukiu atnaujinto teksto po paskutinio techninio posėdžio ir tikiuosi, kad darybas tęsime. Labai laukiu konstruktyvios diskusijos. Ačiū. Yes, thank you very much, Mrs. Zehovski. Ačiū, ponės Zehovski. Toliau ponas Kusmao, GUE frakcija. Jis neprisijungęs. Pone Rondinėlį. Prašom. Ačiū pirmininkė, labas rytas. Teisė atsijungti turėtų tapti pagrindinę teisę, turint galvoje pandemiją, nuotolinį darbą. Tie dalykai anksčiau nebuvo įprastas dalykas, bet dabar daug kas dirba nuotoliniu būdu, todėl aš pritarčiau pranešėjo požiūrį, aš manau, kad reikalinga yra direktyva, kad sustabdytume naujų nesaugaus darbo formų plitimą. Mums reikia naujų taisyklių tam, kas tampa vis labiau įprastų reiškinių. Ypač turint galvoje nuotolinio darbo kontekstą. Aš pateikiau savo pakeitimų bandydama prisidėti prie teksto rengimo, ypač dėl teisės darbuotojams gauti aiškiai informaciją ir pakankamą informaciją, bet taip pat ir dėl darbo ir porsio laiko. Šios teisės yra fundamentalios, nes iš čia kyla kiti klausimai atlyginimų, darbo našumo vertinimo klausimai, profesinio ir asmeninio gyvenimo derinimo klausimai. Taigi yra daugybė dalykų, kurie susiję su tą teisę atsijungti. Ačiū ponia Rondinelį. Toliau komisijos atstovas, Ample generalinio direktorato direktorius, ponas Olsenas, prašom Jums žodis trumpai pakomentuoti šią diskusiją. Okay, so... Deja, ponas Olsen nėra prisijungęs, taigi komisijos nuomonės neišgirsime. Tuomet žodis vėl pranešėjai, maksimaliai dviems minutėms. Prašom, pana Salyba. Pirmiausia, ačiū šešėliams pranešėjams už komentarus norėčiau atsakyti kai kurios iškeltus klausimus. Aš manau, kad pats laikas dabar dėl naujos, naujų realijų, kurias atneša COVID pandemija, imtis tam tikrų veiksmų. Reikia užtikrinti teisę atsijungti Europos lygmenių, kaip galima greičiau, kad galėtume apsaugoti žmonių teisės, sveikatą ir saugą darbe. Dabar EPP ir EKR dėl pakeitimų dėl tų pakeitimų krypties. Aš ypač nesutinku su EKR, kai jie sako, kad dauguma pakeitimų prisideda prie teisės atsijungti užtikrinimo. E, aš noriu pasakyti, kad dauguma pakeitimų ir parlamentarų MPL darbo grupė pritarė ir paremė teisę atsijungti. Turime siekti būti ambicingų ir parengti visapusišką direktyvą, kuri užtikrintų šios teisės įgyvendinimą. Jeigu kalbėsime apie EPP komentarą dėl to, kaip mes dirbame, aš manau, kad kaip ir kartuoju prieš šešėlinių pranešėjų posėdį, pirmiausia turime aptarti direktyvą, priedą, o rezoliucija turi atspindėti tai, ką sutarėme priedę. Nenaudinga e, įtvirtinti nesutarimus apie tai, kaip mes viena, viena vertus parengti direktyvą, o visai ką kitą tvirtinti rezoliucijoje. Taigi turime pradėti nuo priedo. Manau, kad visi sutarėme dėl tokio darbo metodo. O ką turėsime priedą, tai turėtų atsispindėti ir rezoliucijoje. Vėlgi noriu padėkoti visiems šešėliams pranešėjams ir aš norėčiau, kad visos politinės frakcijos būtų vieningos, kad galiausiai parengtume ambicingą, progresyvų ir gyvendintiną teisę atsijungti, kad apsaugotume darbuotojų fundamentalias teisės ES. Ačiū. Ačiū. šiandien puikiai sekėsi valdyti laiką, taigi pavyko staupyti laiko ir kaip matau ekrane, ponė Walsh kelia ranką. Gal jį turi pastabų dėl teisės atsijungti? Nors jau ir išklausėme paskutinių pranešėjų pastabų, visgi jeigu norite kažką pasakyti, ponė Walsh, prašom. Now, Walsh, you have the floor. Prašom, ponia Walsh, jums žodis. Okay, so she's still raising. Ji vis dar laiko pakeliusi ranką, bet atrodo, kad tai klaida. Taigi, dabar turime palaukti, nes 10.30 turiu paskelbti pirmojo balsavimo pabaigą, o po to E, bus valandos pertrauka ir susitiksime vėl 11.30. Ir tuomet aš pranešiu apie antrojo balsavimo pradžią, galutiniam balsavimui. O po to mūsų lauks klausimai dėl Europos darbo institucijos vadovo. Okay, four minutes to go. Taigi dar reikia palaukti keturias minutės. Okay, so now... Taigi dabar 10.30 ir baigiame pirmąją balsavimo sesiją. Turėsime valandos pertrauką, taigi pasistiprinkite. O aš taip pat šiame pastate bandysiu kažkaip tai padaryti ir sutiksime 11.30.